Jau vieną kartą atidėjome susitikimą su parlamento generaliniu sekretoriumi. Jūs turite darbo tvarkę ir mes turime darbo tvarkę. Jokių pastabų darbo tvarkės. Dėl darbo tvarkės nėra. E, kalbų režimas nurodytas ir periname prie trečiojo darbo tvarkės punkto Europos parlamento biudžeto. Norėčiau pasveikinti generalinį sekretorių parlamento ir poną Sasolį, vicepirmininką atsakingą už šią sritį. Ir žinoma, norėčiau pasisveikinti su visais parlamento e, administracijos darbuotojais. Taip pat noriu padėkoti už išsamius atsakymus, kurius laukiame į savo klausimyną. Ir žodis ponui Gurucai iš audito rūmų. Labai griežtai kontroliuosiu pasisakymų laiką ir prašau laikytis dviejų minučių ir taip pat vienos minutės limitą numatyto kolegos panas Gurucė. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami biudžeto kontrolės komiteto nariai. Praėjusį sausį pristačiau jums bendro administracinių išlaidų įvertinimo ataskaitą, institucijų ir struktūrų ataskaitą E, komisijos, išorės veiksmų tarnybos bei kitų institucijų ir agentūrų. Ir ta proga jūs informavau, kad bendras e, audito rūmų įvertinimas pateiktas metinės ataskos devintame skyriuje. Ten aptartos visos institucijos ir struktūros ir, ne, ir nėra individualaus a, vertinimo. Penktajame išlaidų skyriuje daugiametės finansavimo e, programos E, klaidų, tai yra administracija, klaidų lygis yra 1,5 procentai. E, mes įvertiname 129 e, sandorius, operacijas, iš kurių 28 buvo susijęs su parlamentu. Audito rūmai įvertino, kad 3 iš tų mokėjimų buvo susijęs su klaidomis ir 2 mokėjimai buvo neteisėti arba neteisingai apskaičiuoti mokėjimai išmokos parlamento darbuotojams. Kitas, kiti sandoriai buvo susijęs su e, mokėjimais frakcijoms. 9 e, skyriaus 11 punkte pateikėme daugiau informacijos apie tos klaidos poveikį sistemų veiksmingumui. Norėčiau trumpai paaiškinti mūsų padarytas išvadas atlikus šį darbą. Audito rūmai priejo išvados, kad parlamentas ne, nevykdo uh, internetu teikiamų išlaidų uh, deklaracijų nulatinės kontrolės. Taip pat akcentavome, kad yra trūkumų viešųjų pirkimų procedūrose, kurias organizuoja E, institucijos. Ir todėl patikėme konkrečias rekomendacijas parlamentui. Rekomenduojame parlamentui sustiprinti e, išlaidų, kuria Europos politinių partijų ir susijusių organizacijų kompensuojamų išlaidų kontrolę ir parengti reikalingas taisyklės politinėms partijoms skirtas viešų, viešiesiams pirkimams ir užtikrinti tinkamą kontrolę įdėgus patikrų sistemą ir parengus gairias kaip ir ankstesniais metais, E, kuomet tikriname panašias institucijas, parlamentui rekomenduojame imtis tolesnių žingsnių, kad užtikrintumėme, jog e, darbuotojai teiktų informaciją apie savo e, asmenės situacijos pasikeitimus nuolatinių pagrindų, taip pat tobulinti sistemas, kurios leistų laiku apdoroti tokius dokumentus. Ačiū Jums uždėmesi ir dabar esu pasirengęs atsakyti į Jūsų klausimus ar patikti paaiškinimus, jeigu tokių pagidautumėte. Ačiū.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 Buvo rinkimų metai, tad e, spe, specifiniai to požiūrių metai, tačiau taip pat ir investicijų metai e, Europoje ir e, Europos parlamente. Kaip prisimenate, rinkimai buvo sėkmingi, buvo labai aktyvus dalyvavimas ir visa tai yra mūsų pastangų rezultatas. Paskui laikotarpis po rinkimų taip pat buvo, e, jo metu buvo vadovaujama labai kompetentingai. Ir mes dėjome pastangas priimti naujus parlamento narius, išrinktus e, narius. Europos parlamento generaliniai direktoratai, visi generaliniai direktoratai dėjo atitinkamas pastangas bei visos kitos parlamento tarnybos, kad tas procesas būtų sėkmingas. Bet šituo požiūriu ir biudžeto požiūriu šie metai buvo e, specifiniai. Buvo gauta labai daug įvairių prašymų, nes buvo daug įvairių poreikių ir atitinkamai buvo tuomet e, skiriamos biudžeto lėšos 75 su virš milijonų nepanaudotų buvo panaudoti tais metais. Pavyzdžiui, e, be kita ko finansuoti KAD pastatui Luksemburgė. Tai mums leido sutaupyti palūkanų. 14 metai buvo teigiami metai daugeliu požiūrių. Mes e, pradėjome daug įvairių projektų bei eksperimentų, kurie buvo sėkmingi. Tarp jų galėčiau paminėti AI renginį skirtą jaunimui. Jaunimo atstovai, keletas tūkstančių jų susitiko Strasbūrė, keitėsi nuomonėmis Europos aktualiais klausimais. Šis renginys labai svarbus mums. Gerinant mūsų įvaizdį kaip ES institucijos, 14 metais buvo ir kitų projektų susijusių su investicijomis į kompiuteriją ir kitas mūsų veiklos sritis, kad mūsų darbas būtų veiksmingesnis ir kad e, pradėtume taikyti daugiau naujų technologijų, taip pat e, paperless projektas, kurio tikslas yra sumažinti popierinių dokumentų kiekį, pereiti prie skaitmeninių technologijų. Todėl e, galiu priminti, jog 15 metais kartu su INLO direktoratu bei e, su tarnybomis dirbančiomis nekilnojamo e, turto srityje mes e, nusprendėme sumažinti pervežamų dokumentų apimtis ir tuo požiūriu taip pat sutaupėme nemažai lėšų. Deja, negalėjome to proceso įgyvendinti iki galo, todėl kad parlamento nariai tam pasipriešino, todėl rezultatas nebuvo toks, kokio mes e, tikėjomės. Tie projektai, kurie prasidėjo 14 metais ir vis dar vykdomi toliau, apima ir kitus mūsų darbo aspektus ir užtikrins, kad e, mūsų darbo sąlygos turės e, pagerėti. Šiais metais visų šitų iniciatyvų dėka mes galėsime daryti tolesnę pažangą ir tuo pačiu laikysimės viršutinių numatytų mūsų biudžete ribų. Ačiū žodis generaliniam sekretoriui. Ačiū, pana pirmininkė, leiskite man tarti keletą išanginių žodžių, kurie sutampa su to, ką vicepirmininkas pasakė, nes mes kalbame apie 2014-usius. Pirmiausia, reikia paminėti, kad tais metais vyko rinkimai, kampaniją reikėjo vykdyti ir labai svarbu kad tie pakeitimai Lisabono sutartyje, kuris buvo suteikiama daugiau galių Europos parlamentui ir buvo leidžiama piliečiams tiesiogiai nuspręsti, kas vadovaus Europos komisijai, mūsų kampanija padėjo geriausiai, geriau pasirodyti svarbiausiams kandidatams. Mes surengėme mokymus tūkstančių žurnalistų, taip pat rinkimų vakaras buvo suorganizuotas ir Tuo metu rinkimų išvakarėse piliečiams buvo sudarytos galimybės geriau susivokti, kokios politinės jėgos, kokią įtaką Europoje gali padaryti European News. Renginys buvo suorganizuotas, kuriame dalyvavo 5000 jaunų žmonių. Jie dalyvavo kaip tarpininkai šioje veikloje. Prezidimas nusprendė, kad šis jaunimo renginys turės vykti reguliariai du kartus per kadenciją. 2014-aisiais e, pirmą kartą e, pilnai pradėjo veikti Europos parlamento mokslinio tyrimų tarnyba. Nuo šios tarnybos veiklos pradžios buvo parengta daugiau nei tūkstantis publikacijų, trys ketvirtadaliai parlamento narių naudojasi asmeniškai šios tarnybos paslaugomis. Per šį laiką mes e, E, parengėme tam tikrą poveikio įvertinimą atskirais klausimais, kuris iš tiesų yra pavyzdingas, lyginant su kitomis institucijomis ir jose e, atliekamų panašių darbų, taip pat prisidėjome prie e, mūsų, taip pat pasiekėme, kad mes kaip atskira institucija patys galėtume pasitelkę šią tarnybą poveikio vertinimą savarankiškai atlikti, nepriklausydami nuo kitų institucijų, pasitengėme tą padaryti kuo taupiau, taip pat su regionų komitetu, ekonomikos socialinių reikalų komitetu mes bendrabiaujame, leisdami jiems pasinaudoti mūsų mokslinio tyrimų tarnybą ir abu komitetai perleidė mums 16 savo darbuotojų be papildomų sąnaudų mokesčių mokėtojams. Svarbiausias 2014 tikslas ir naujos kadencijos tikslas buvo pagerinti parlamentarų darbo sąlygas. E, taip pat e, e, daugiau pastatų numatėme biurams parlamentarų įrengti, palyginti su Praėjusią kadenciją du trešdaliai parlamentarų turi geresnės galimybės apsirūpinti darbo plotų biurais nei ankstesnėje kadencijoje. Tai yra <clears throat> svarbu e, taip pat aprūpinant parlamentarus geresnė informacinė technika. Taigi dabar mes e, Praškiai užtikriname, kad kalbant tiek apie kompiuterinį įrangą, tiek apie kitas įrangas Strasbūrė ir Briuselėje darbo sąlygos parlamentarams yra vienodos. Konrado Adenauerio pastato statybos projektas Luksemburgė buvo vienas iš stambiausių, kurį vykdo, vykdė parlamentas, jis buvo sėkmingai toliau įgyvendinamas ir mes viršėjame numatytų, numatytos samatos kuri buvo patvirtinta biudžeto komitete. Taip pat labai svarbu pažymėti, kad per šį laiką e, sutaupė tam tikrų lėšų techniniai įrangai, galėjome atlikti nemažai iš ankstinių mokėjimų, todėl sumažėjo šio projekto palūkanos arba sąnaudos e, palūkanų mokėjimų ir aš manau, kad iki šios kadencijos pabaigos šis projektas bus visiškai apmokėtas, taigi per kitą kadenciją nereikės riboti parlamentarų finansinių galimybių, kadangi e, e, visa Adenauerio pastato statybų kaina jau bus sumokėta. Taip pat mes nusekliai įgyvendinome saugumo užtikrinimo savais pajėgumais projektą ir jūs jau matėte, kad e, išlaidos šiam projektui buvo, tiksliau, buvo, sutaupėme daugiau nei buvome numatę, tačiau mes įgyvenome šį projektą dėl to, kad norėjome sutaupyti šio projektu, mes siekiame patys užtikrinti savo saugumo kontrolę, ypač priimant strateginius sprendimus ir ypač uh, Šiomis dienomis labai džiaugiuosi, kad nuo 2009 mes nusekliai stipriname savo pajėgumus saugumo užtikrinimo srityje. Tai mums suteikia galimybės dabar veiksmingiau reaguoti į pablogėjusią saugumo situaciją, turiu menyje teroristinius išpolius 2015 įvykusius Paryžiuje. Pokyčiai vertimo žodžiu ir raštu srityje, ypač vertimo raštu srityje, taip pat leido stupyti nemažai lėšų, nes nėra verčiami plenarinių posėdžių protokolai į visas kalbas vertimas žodžiu. Mes geriau išnaudojame vertėjų pajėgumus per savaitę, kadangi buvo perkelti e, posėdžiai e, pirmadienį ir antradienį, taip pat e, delegacijų posėdžiai yra tinkamiau verčiami, vykdome struktūrinius pokyčius ir vertimo raštų srityje sutaupome 10 milijonų, 15 milijonų sutaupome vertimo žodžių srityje. Ir dėl to tikrai nenukentėjo parlamentarams teikiamos paslaugos. Pirminkė, ačiū už jūsų apžvalgą patiktą. Noriu pasisveikinti su parlamento auditoriumi Kalvinu ir dabar jam steiksiu žodį. Uh, Pone pirmininkė, norėčiau padėkoti už sutiktą galimybę pristatyti mano metinę ataskaitą 2014 metų. Finansinis reglamentas numato, kad e, vidaus auditorius turi pateikti metinę ataskaitą ir nurodyti, kiek vidaus auditų buvo e, atlikta ir kokiu veiksmu imtasi remiantis tose auditų parengtose rekomendacijose kalbu apie 2014-uosius. E, ataskaitos trečiajame skyriuje e, pristatytas 2014-aisiais atliktas audito e, tarnybos darbas ir paaiškinta, kad auditorius kasmet parengė ataskaitą įvertinęs bendrą visuminę riziką organizacijoje. Ir ypač akcentuojamas prioritetas skirti lėšas geriau panaudoti lėšas tose srityse, kur yra didesnė rizika. 2014-ieji vidaus audito veikla tais metais akcentavo bendrą taisyklių įgyvendinimą, tinkamą finansų valdymą ir ypač e, vadybos sektoriaus pasiekimus užtikrinant veiksmingas operacijas. Tai buvo pagrindiniai tikslai E, įgyvendinant bendrą departamentų auditą ir e, įgyvendinant daug. Ir gyvenę daugia kalbystės nuostatas. E, ypač akcentavome našaus daugia kalbystės užtikrinimo principą ir dėgiame reikalingus e, kontrolės ir stebėsienos procesus, įvertinta, kiek e, posėdžių įvyko su vertimu žodžiu, kiek salių panaudota ir kiek technikos panaudota. Taip pat e, buvo nuolatinė stebėsina, kaip panaudojami ištekliai. Akcentuota, kad inter, vertimo žodžių direktoratas ir konferen, konferencijų direktoratas teikė veiksmingą paslaugą draugė su e, išorės ir vidaus politikos direktoratu, siekdami šių tikslų. Vidaus audito tarnyba dabar e, baigia šią ataskaitą ir tai bus 2015 veiklos dalis. Kitas 2014 tikslas buvo užtikrinti e, veiksmingą lėšų valdymą komunikacijų direktorate. Tai buvo susijęs su e, subsidijomis, daug, didelių skaičių subsidijų grantų, kurių e, sumos nedidelės. E, turime omeny susitarimai sudaromi su įvairiais partneriais, kuomet skelbiami konkursai įvairioms paslaugoms. E, įvertinome kontrolės ir vadybos sistemas, kurias įdėgė komunikacijų direktoratas. E, reikalingos priemonės e, rekomenduotos buvo skirtos užtikrinti geresnę tų e, grantų, geresnį grantų programos įgyvendinimą. Taip pat akcentavome darbą su strateginiais partneriais ir tai, kad reikia gerai vertinti pateiktus konkursuose pasiūlymus įvertinti visas susijusias išladas, taip pat įvertinti galima riziką, kurią deklaruoja naudos gavėjai. E, parengtas devinių veiksmų planas išspręsti visus šiuos klausimus. Dar vienas audito strategijos aspektas - tai užtikrinti nuolatinę e, e vykdomų projektų rizikos kontrolę ir stebėseną. Taip pat domėjomės Konrado Adenauerio statybų projektu Luksemburge ir kiek kainuoja ten įgyvendinami projektai. Įgyvendinant šią užduotį tikrinome, kokios yra statybų išlaidos, kaip laikomasi terminų, siekėme užtikrinti, kad bendros išlaidos neviršytų numatytų tikslinių išlaidų ir kad būtų tinkamai valdomi grinųjų pinigų srautai. E, išvadose konstatuojama, kad galima patvirtinti sąskaitų panaudojimo patikimumą, tačiau e, rekomenduota teikti reguliaresnės ataskaitas politinės priežiūros institucijos, ypač, a, institucijoms, ypač dėl kokybės priežiūros ir terminų. Taip pat e, vėlavimai, e, galimi vėlavimai projekte sukelia tolesnių problemų. Ir tai taip pat susijęs su mokėjimais iš parlamento biudžeto. Buvo akcentuota erdvės dar e, įgyvendinant ekspost kontrolę. E, Ir e, už šią, šį projektą atsakingas direktoratas sutiko su mūsų rekomendacijomis. Dar viena užduotis - tai vidaus e, valdymo ir kontrolės sistemos įgyvendinant narių statutą. 2014 buvo atliktas e, parlamento narių atlyginimų auditas, o pagrindinės audito išvados yra, kad galiojančios sistemos leidžia e, daryti išvadą, kad narių atlyginimai ir išmokos yra teisingai apskaičiuotos ir išmokamos laikantis galiojančių nuostatų. Taip pat audito išvadose rekomenduojama parengti papildomas gairias parlamento nariams, kaip nurodyta statute, ir e, parengti gyvendinimo priemonės ir išsiaiškinti. Vertėjus prašo taip neskubėti. Atsiprašau. Finansų direktoratas sutiko parengti gairias, kurios turėtų pasirodyti 2016 pirmoje pusėje. Vidutinės trukmės strategijoje e, numatyta vertinė informacijos technologijų įvairius sektorius, užtikrinant informacijos technologijų sistemų saugumą ir dėgiant pažangę praktiką. Ir buvo atliktas informacijos technologijų operacijų auditas 2014 2014-aisiais. 2014-aisiais buvo akcentuojamas optimalus išteklių panaudojimas informacijos technologijų testinumas. E, akcentuota, kad e, ITEC direktoratas turėtų užtikrinti šį kokį tikslą - optimaliai e, apdoroti parlamento duomenis. Ir taip pat buvo siekta e, įvertinti institucijos pasirengimą e, užtikrinti informacijos technologijų sistemų testinį darbą tuo atveju, jei būtų iš esmės sutrikdytas jo darbas. Buvo akcentuotas, kad e, duomenų, Europos parlamento duomenų centras turi būti atsparus, jame turėtų dirbti ypač aukštos kokybės specialistai. Audito išvados akcentuojama, kad galima toliau tobulinti tas iniciatyvas ir užtikrinti duomenų centro e, gyvavimo didesnį našumą. Ir taip pat e, akcentuotas buvo informacijos technologijų paslaugų testinumas ir parengtas septynių e, punktų veiksmų planas. E, remiantis audito tarnybos parengtomis išvadomis, buvo įvertinta anksčiau parengtų audito, audito rekomendacijų gyvendinimas ir rekomenduojama kasmet atlikti du papildomus auditus. 2014 buvo e, įvertinti 97 veiksmai ir sumažinta e, galimos, gali, galimų klaidų rizika 12 projektų. Vienas svarbus projektas buvo susijęs su išliekančia rizika kuriuose projektuose. 2014-aisiais e, e, e, konstatuotas rizikos ir klaidų lygis buvo patvirtintas atsakingų pareigūnų e, ir rizikų, klaidų rizikos skaičius nuo 37 procentų sumažėjo iki 19 ir dabar 2015-aisiais klaidų rizikos lygis išliko nuosaikus. E, atsakingų departamentų atsakymai leidžia tikėtis, kad tas klausimas toliau bus sprendžiamas. Nors departamentai gyvendino daugybę numatytų veiksmų, e, kai kuriais atvejais buvo vėluojama. Audito tarnyba primena, kad visi numatyti veiksmai e, apima potencialią, potencialią riziką ir kol tie numatyti veiksmai neįgyvendinti, ta rizika išlieka. Taip pat buvo vertinamos e, demokratijos paramos kontrolės sistemos. Buvo, įvertin, buvo įvertinta dėl, dėl kokių, kokio pobūdžio projektų sutariama su e, naudo, projektų naudos gavėjų. Padaryta išvada, kad vidaus kontrolės procedūros E, demokratijos remimo programuose yra primtinos e, išlaidos e, nesusijęs su klaidomis. Taip pat parengtos šešios rekomendacijos, kurios galėtų padėti vadybos segmentui pasiekti geresnių rezultatų. Svarbiausia, kad kad subsidijos projektų finansavimas būtų teikiamas tik tuo atveju, jeigu e, įgyvendinamos jam keliamos e, e, sąlygos. Taip pat buvo vertinamas kokybės užtikrinimo programos. 2000, pratesant 2011 pradėtą projektą. Ataskaitos ketvirtame skyriuje kalbama apie kontroliuojamus procesus, Taip pat paaiškinama, kad e, e, šių struktūrų darbas atitinka įmonių valdymo principus. Šeštame skyriuje yra kalbama apie tai, kaip, kad 2005, vertinama, kaip 2015 veikla atitiko numatytas strategijas. Auditorius taip pat patvirtina, kad 2014-aisiais jo nepriklausomumas ir gebėjimas imti sprendimus niekaip nebuvo paveiktas. Ir noriu padėkoti generaliniam sekretoriui už bendrą darbą 2014-aisiais, už, už puikų bendradarbiavimą, e, dirbant su visais departamentais. Herzlichen Dank für den Bericht. Bericht. Ačiū už šį pranešimą. Pranešėjas Markus Piper. Jam dabar žodis. Ačiū taip pat ir anksčiau kalbėjusiems kolegoms už pristatytas nuomonės. O tada reiškia, kad viskas yra gerai, visos struktūros dirba pavyzdingai ir patvirtina tarpusavėje, kad jos dirba pavyzdingai, tai galėtume baigti posėdį, tačiau mes vis tik norėtume vieną kitą aspektą sukritikuoti, prašome susipratimo, nes čia kalbame apie mokesčių mokėtojų pinigus ir juos visuomet galime geriau panaudoti, net jeigu ir viskas tvarkoje. Per pastarosius mėnesius mes e, apsilankėme atskiriuose generaliniuose direktoratuose, lankėmės mokslo tyrimo tarnyboje, taip pat e, infrastruktūros logistikos INLO direktorate e, <clears throat> saugumo direktorate, e, pirmininkavimo direktorate. Taigi mes susidarėme tam tikrą savo įspūdį ir e, turint omenyje, kad 14 e, metų rinkimai buvo, 14 metai buvo rinkiminiai, tai atsižvelgėme į tai, atsižvelgėme į maitinimo tiekėjo operatorius pasikeitimus, į saugumo situaciją. Aš noriu užduoti kelius klausimus, tikrai jų bus nedaug, ilgai nekalbėsiu, tačiau mūsų vertinimu į tos klausimus mes atsakymo neradome arba neišgirdome. Pra, norėčiau pradėti nuo maitinimo paslaugų. Mes dar turime vandens ant stalo. Priešai save už tai esu labai dėkingas, Tačiau girdėjau, kad nuo Liepos mėnesio vandens nebeliks, nes biudžeto eilutė skirta vandeniui bus nebeskirtas jai finansavimas nuo Liepos mėnesio. Taigi čia galima kalbėti apie tam tikrą parlamentarų išlaidų apkarpimą labai aišku. Aš manau, kad čia mes perlenkėme lasdą. Tai manau, kad mes turėtume čia galbūt e, aiškiau pareikalauti, kad e, reikia užtikrinti mums tinkamas darbo sąlygas. Ta pat norėčiau pasakyti ir apie valgyklas parlamento. Žinau, kad parlamentas nusprendė atsisakyti subsidijų sistemos, tačiau galbūt galėtume pasitelkti mišrę sistemą tiek subsidijas naudojant, tiek skelbiant viešo pirkimo konkursą tam, kad mūsų padėjėjai, praktikantai ir e, kiti padėjėjai, darbuotojai galėtų leisti savo susimokėti už pietus parlamento valgyklų. Noriu paklausti, kas bus, e, kai jau e, nebeturėsime tų vandens buteliukų ant stalo po Liepos mėnesio, ar iš krano vandenį turėsime gerti, ar kitaip kažkaip reikės apsirūpinti tuo vandeniu. Kitas klausimas susijęs su pensijų sistema. Lygiai grečia, kurios biudžetas akivaizdžiai yra nepakankamas įmokos. Aš norėčiau paklausti, kokia yra dabar padėtis, ar pradėti kažkokie darbai, projektai gyveninti, kada galime tikėtis rezultatų. Trečias klausimas susijęs su delegacijomis. <clears throat> sužinojame, kad čia taip pat e, yra tam tikrų trūkumų. E, žinoma, galima suprasti, kad galbūt e, viešbučiai, kurie yra siūlomi ne visuomet atitinka standartus ir pageidavimus, tačiau kokiu pastangų ketina imtis administracija, kad nustatytų aiškias ribas tokių išlaidavimų. Dar vienas bendro pobūdžio klausimas susijęs su kelionėmis, taip pat ir e, pirmininko kelionėmis rinkimų kampanijos metu. Dar noriu paklausti, kokiamis transporto priemonėmis iš esmės yra naudojamasi tam, kad būtų galima dalyvauti tokiuose kelionėse. Kitas klausimas susijęs su vertimu. Žodžiu, veikiausiai Čia mes tik tai vertiname padėtį, e, kritiškai nenorėjome vertinti, objektyviai norėjome, tačiau man atrodo, kad e, kalbant apie vertimo pajėgumus, mes galėtume galbūt šiek tiek išmintingiau jais pasinaudoti, tam, kad šios paslaugos būtų teikiamos veiksmingiau, nes e, galbūt galėtume atitinkamai pakeisti savo darbo planus, kad nebūtų šiek tiek tiek daug tuščio laiko nepanaudoto ir e, veiksmingiau išnaudotume šios pajėgumus, kalbant apie saugumą, mane stebina skirtumai tarp padėties Strasbūrė ir Briuselė, gal generalinis sekretorius galėtų konkrečiai pasakyti, kas pagerėjo saugumo srityje ir kodėl Briuselėje taip sunku tą saugumo situaciją pagerinti. Dar vieną asmeninio pobūdžio pastabą norėčiau išsakyti, kalbant apie išėjimą į Liuksemburgo aikštę Bruselėje. Ten dabar vykdoma nauja plakatų įvairių akcija. Tai jie tiesiog e, akis spigina E, aš turiu manyje mūsų pirmininko Šulco atvaizdai, kurie iš visų pusių matosi, tai kas e, sugalvojo tokias akcijas, tokius plakatus gaminti, kiek jie kainuoja ir e, kas atsakingas už šių akcijų pačią idėją ir motyvus. Taigi tiek būtų mano kritiš, kritinių klausimų, daugiau jų nebeuždavinėsiu. Ačiū. Sakant į pranešėjo klausimus, galiu pasakyti, kad biudžeto eilutė, iš kurios buvo e, finansuojamas e, vandens tiekimas per pastaros trejus metus, buvo nuolat mažinama, tačiau aš manau, kad apsirūpinimas ir aprūpinimas vandeniu yra būtinas, todėl mes teiksime tinkamą prašymą šią biudžeto eilutę E, vėl padidinti, kai jau e, jos e, asignavimai pasibaigs, taigi vandens tiekimas nenutruks. Kalbant apie parlamento valgyklas, per pastaros metus mūsų daug kart buvo, iš mūsų buvo daug kart reikalaujama, taip pat ir biudžeto vykdymo patvirtimo ataskaitose nuo 9 metų atsisakyti subsidijų parlamento valgykloms buvo priimtas prezidiumis sprendimas ir buvo sutartis pakeista taip, kad parlamentas įrangą maisto tiekėjams suteikia nemokamai, tačiau neprisima finansinės rizikos. Tai reiškia, kad operatorius turi pats padengti savo darbo išlaidas, tačiau iš mūsų jis gauna patalpas ir įrangą nemokamai. Tai reiškia, kad tam tikrą prasme subsidijos netiesioginės išlieka. Naujoji sutartis su maisto tikimo operatoriumi numato, kad mes savo išlaidas, valgyklų išlaikymus sumažinsime 3 milijonais eurų sutartyje. Taip pat numatyta, kad kai kurie patiekalai, kurie yra mėgstamiausi, jų, jų iš viso yra 11, visą sutarties laikotarpį bus parduodami nustatytą kainą ir ta kaina nebus padidinta. Tai yra tam tikra prasme socialinės apsaugos priemonė, kuri yra taikoma tam tikriems darbuotojams. Kalbant apie pensijų fondą, atlikti visi parengiamieji darbai tam, kad būtų galima atlikti tyrimą. Taigi aš tikiuosi, kad e, tyrimas artimiausių metų bus užsakytas. Jau delegacijų vizitų kelionių jūs pagristai minėjote, kad esama kai kurių egzotiškų kelionių vietų, kurios yra susijusios taip pat ir su pakankamai rimtomis kelionių išlaidomis dėl savo geografinės padėties. Iš tiesų mes esame įsipareigoję, saistomi tam tikrų tarpalmetinio bendrabiavimo įsipareigojimų. Čia galėtume jums atsiųsti sąrašą, kuriame aiškiai yra nurodytas teisinis tokių kelionių pagrindas ir tie įsipareigojimai išvardinti, kurių turime laikytis. Ir tos kelionės, jų išlaidos yra patvirtinamos prezidiumo, prezidiumo sprendimu, taip pat ir per e, rinkimų kampanijos laikotarpį, turiuomenyje parlamento pirmininko kelionės yra pateikti visi reikiami dokumentai ir buvo atsakyta į užduotus klausimus dėl parlamento kelionės išlaidų. Dėl vertimo žodžiu. Per pastaros metus šias ir tai vykdėme nemažai reformų, tačiau e, daugiausiai pastangų buvo dedama iš e, naudotojų, tai yra parlamentarų pusės parlamentarai elgėsi drausmingiau. Posėdžiai e, buvo vykdomi ne tik antradienį, tačiau taip pat ir ketvirtadieniais, trečiadieniais, vakarais vykdavo posėdžiai, taigi pajėgumai buvo geriau išnaudojami, tačiau aš manau, kad papildomų priemonių šioje srityje reikia. Mes stengiamės užtikrinti vertimo paslaugų teikimą 24 kalbomis, niekur kitur to nėra pasaulyje, net rinktinėse tautose verčiama tik tai iš ar į šešias skirtingas kalbas, tačiau mes norime užtikrinti vertimą į visas kalbas, taip pat ir numatant būsimą plėtrą į Balkanų valstybės arba galbūt Kipro susivienijimą, kas galėtų įvykti pakankamai greitai, taigi jeigu norime toliau užtikrinti vertimą į visas kalbas, reikia šias paslaugas teikti veiksmingai, priešingų atveju negalėsime šios tarnybos išlaikyti. Taigi, tai reiškia, kad be vartotojų anksčiau dėtų pastangų reikia mums dabar prisitaikyti ir prie naujo parlamento posėdžio tvarkaraščių. Darbo tvarkos taisyklių sustarimas su vertėjais paskutinis buvo patvirtintas penktaisiais metais ir nuo to laiko smarkiai pasikeitė parlamento darbo pobūdis, daugiau yra rengiama trumpų posėdžių, koordinatorių posėdžių, e, trilogo posėdžių ir e, mažiau vyksta formalių komiteto. Komitetų posėdžių mums reikia daugiau lankstumo ir mes apie šį lankstumą kalbamės su vertėjais. Žodžiu, aš manau, kad vidutinis darbo vertėjų kabinose laikas, kuris yra apskaičiuotas, atsižvelgiant į visas paklaidas, kuris dabar siekia 10 valandų, galėtų būti ilgesnis ir aš manau, kad e, pasitelkę lankstumą galėtume to pasiekti, tačiau mums taip pat reikia užtikrinti e, geresnės sąlygas atskiriems, e, darbo sąlygas atskiriems vertėjams, nes jų darbo laikas priklausomai nuo vertėjo sviruoja nuo 6 iki 16 valandų, tai reiškia, kad vieni dirba potencialiai ilgiau, kiti potencialiai trumpiau. Aš manau, kad taip yra neteisinga, taip pat ir e, skatinimo sistemos yra e, netinkamos, nes tie vertėjai, kurie išmoksta papildomų kalbų, dirba ilgiau, o tie, kurie moka mažiau kalbų, dirba mažiau valandų, trumpesnį laiką. Taigi čia reikia nustatyti tinkamą skatinimo sistemą, e, peržiūrėti ją ir numatyti atitinkamą papildomą atlygį už tai. Taip pat turime įvertinti, e, kokius, e, e, kokį vertimo profilį turinčius vertėjus mes galime perkelti į administraciją. Aš manau, kad <clears throat> jie turi pasiūlyti tinkamą kalbų kombinacija ir jeigu vertėjai negali pasiūlyti atitinkamos kalbų kombinacijos, kurios mums reikia, galbūt mes galėtume pasinaudoti geriau vertėjų iš išorės paslaugomis. Taip pat reikia paminėti, kad e, darbo krūvis atskiriamis savaitėmis yra labai skirtingas e, metų eigoje ir mes turime užtikrinti, kad e, vertėjai būtų pakankamai tomis darbo savaitėmis, kuriamis darbo yra daugiausia. Tačiau taip pat labai svarbi yra ir vertimo žodžiu tarnybos darbo kokybė ir čia vertė tai yra pareiškia atitinkamų pastabų, kurios yra svarbios ir kurias reikia atsižvelgti. Pirmininkė jau e, posėdžio pabaigoje, prie pradžioje paragino vieną kolegą kalbėti lėčiau, siekiant užtikrinti vertimo kokybę, labai svarbu, kad kalbėtojai nekalbėtų per greitai, nes kuomet kalbama per greitai, tai e, vertimo užtikrinti neįmanoma. Taip pat vertėjams yra labai svarbu, kad kalbėtų, kalbėtų savo gimtają kalbą, nes jeigu yra kamdama, kalbama negimtaja kalba, tai e, kalbėtojo kalbos kokybė yra blogesnė ir vertimo kokybė tinkamai yra blogesnė. Todėl vertėjai kreipiasi į Jūs, gerbimi parlamentarai, raginami kalbėti lietai, kalbėti savo gimtają kalbą, tokiu būdu vertimo kokybė taps daug geresnė. Ir paskutinis klausimas, pono Piperio, buvo susijęs su saugumu, kaip yra pagerinta bendra saugumo padėtis, ypač Briuselėje. Briuselėje mes daug metų kentėjome nuo to, kad nebuvo užtikrinta išorinė pastatų apsauga Briuselio miesto. Prancūzijoje mes turime atitinkamą apsaugą po Paryžiaus teroristinių išpolių nuo sausio 2015 metų e, yra dabar užtikrinta apsauga iš išorės, žinoma, ją galima pagerinti, tačiau ji egzistuoja, mes sureagavome į šios išpolius, pakeitę įėjimo į svarbiausius pastatus tvarką, jūs veikiausiai matėte tos naujus įėjimus iš Luksemburgo aikštės pusės. Aš manau, kad e, tokiu būdu yra užtikrinamas didžiausias, aukščiausias saugumo lygis ir kartu nenukenčia veiksmingumas, pa, patekimo į pastatą sklandumas, dabar išvirs gatvės įėjimas yra atitinkamai pertvarkomas ir pirmadienį aš e, e užtikrinsiu su tinkamomis struktūromis e, bendraudamas, kad ateityje e, visi įėjimai taptų panašus, na, reikia fasadus pastatų geriau apsaugoti nuo galimų bombų sprogimo padarinių, nuskeveldrų. Briuselis dėja yra tokia vieta, kurioje teroristų veikla yra pakankamai uh, gausiai koncentruota, taigi mums reikia imtis e, atitinkamų kardomų užkardimo priemonių saugumo srityje. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš jau viską pasakiau ir aš manau, kad turėtume išklausyti komiteto narių nuomonės, nes e, e turime mažai laiko. Galbūt aš pats paskui sureaguosiu diskusijos metu. Mielai. Prašau frakcijų atstovų nekalbėti ilgiau nei po dvi mintes. Socialistų frakcijos vardu kalbės kolega Šmorga. Morgen. Aš norėčiau suteikti galimybę šešėlėms e, atstovams pirmą pasisakyti. Ponas Liberat. Dziękuję bardzo. Uzgodniliśmy z panią Ines Ayala Sander, że to ja będę. Ačiū. Sutarėme su ponia Ayala Sander, kad aš pirmas kalbėsiu. Noriu pabrėžti, kad susitikome su ponu Piperiu keletą kartų ir mano įspūdžiai yra labai teigiami, kokie tik gali būti. Ačiū ponė Piperi už jūsų bendradarbiavimą. Antra, noriu pasveikinti tuos žodžius, kuriuos išgirdau šiandien. Tai ir žinia administracijai. Turėtume labiau pasitikėti savimi, tai svarbu. Ir tai susiję ne tik su vandeniu. Taip, jūs teisus. Visiškai pritariu jūsų žodžiams. Neturėtume baimintis pasitikėti savimi. Perinu prie bendro pobūdžio pastabų dėl uh, audito rūmų ir vidaus audito išvadų. Nepamirškite, kad mes esame unikali institucija. Tokių nėra daug. Mes turėtume siekti uh, į rezultatus orientuotos veiklos, bet mes, Europos parlamentas, turime būti dirbti našiai Ir, ir mes juk nesame e, degtukų fabrikas. Kalbu apie tai, nes esu parlamento biuro narys ir žinau, matau, kaip viskas vyksta. E, klausimai susijęs su saugumu. Sulaukėme informacijos apie tai, kaip, koks buvo administracijos atsakas bet girdžiu nusiskundimus iš parlamento narių, kurie nori, e, kad jų vaikai darželiuose, lapšeliuose būtų saugus, kad būtų saugu e, parlamento valgyklose. Žinoma, tai reiškia tam tikras išlaidas. Dabar gyvendinami aštuoni projektai, e, restruktūrizuojami įėjimai, taip pat instaliuojami šūviams atsparūs tikslai, taip pat ir valgykloje, kad visur būtų galima jausti saugiais. Bendrais požiūrės galima sakyti, kad situacija pagerėjo našumo požiūriu. Generalinis sekretorius dabar. One more minute. Turiu dar vieną minutę. Thank you very much. I remember for... Labai ačiū. Niekada nepamiršiu, kad jūs man padarėte tokią malonę. Uh, svečiai, lankytojai, tai problematiška ir ši problema turi būti išspręsta. Bet turime turėti galimybę ir toliau kviesti svečius. Tačiau tuo tarpu nematau kažkokios e, tinkamos dabartinės sistemos alternatyvos. Jei norime kviesti svečius, reikia tinkamo finansinio e, reglamento šiuo klausimu. Galiausiai perteklinė biurokratija ypač nuo sausio pirmosios. Kal, raginame, kreip, esame raginami kreiptis į vietos e, atstovus, sulaukėme didžiulių šūsnių popierių. Tai nesusijęs su 2014 biudžetu, tai dabartinė aktualija, bet mes skandinami dokumentų liūnę reikia pildyti daugybę prašymų ir tą biurokratiją labai sunku įveikti tačiau kai kurių pagerėjimų yra ir tą galima pasakyti ir apie 2014-osius. Ja, herzlichen Dank, ich werde versuchen. Labai ačiū, pamėginsiu taip pat trumpai atsakyti. Pirmiausiai, manau, kad pritarime jūsų nuomonė dėl valgyklų ir dėl saugumo padėties užtikrinimo. Saugumo užtikrinimo. Kalbant apie padėjėjus, valstybėse narėse. Ar vieni teigia, kad papildomų er, dokumentų reikalavimas reiškia papildomą biurokratinę naštą, kiti tuo tarpu užduodami šiandien taip pat ir klausimus savo teigia, kad tie papildomi dokumentai užtikrina didesnį skaidrumą. Taigi mes turime tą skaidrumą užtikrinti ir todėl turime griežtinti kontrolę reikalaudami daugiau dokumentų, tačiau kita vertus kitų parlamentarų vertinimų taip yra didinama biurokratinė našta. Aš tačiau noriu aiškiai pasakyti, kad čia mes atsižvelgėme į biudžeto kontrolės komiteto pagėdavimus vienareikšmiškai. Kolega Štechovski dvi minutės dabar kalbės. Pone pirmininkė, gerbimas generalinis sekretorių, manau, kad norėčiau pratesti kritinės kolegų mintis, kurių išgirdote. E, tačiau turėkite omenyje, kad ta mano kritika nėra asmeninio pobūdžio ir aš tikiuosi, kad mūsų tarpusio santykiai tikrai toliau sėkmingai galės vystytis. Jūs kalbėjote apie tai, kad kontroliuojate parlamentarų biurus, ar taip pat yra skiriasi valstybėse narėse. Jūs kontroliuojate ir ar esate patenkinti tuo, kaip yra reprezentuojamas Europos parlamentas. Tai buvo pirmas mano klausimas. Aš asmeniškai nesu patenkinta tą padėtimi su biurais. Kalbant apie darbo našumą, ar sutinkate su to, kad jį e, negalima vertinti vien tik tai kiekybinių pobūdžių arba požiūrių kalbėjote apie tai, kad vertėjai vieni dirba 7 valandas, kiti 17. Man tai yra nesvarbu. Man svarbu, kad vertėjai dirbtų gerai ir man visiškai vienodai, ar žmonės dirba 18 valandų ar ne. Jeigu, e, manau, kad jeigu vertėjai ir e, žodžiu dirbs 18 valandų, tai jų darbo kokybė tikrai bus blogesnė. Taip pat e, jūs kalbėjote apie tai, kad vertinate vertimo žodžių darbo kokybę ar atitinkamai vertinate ir kitų darbuotojų darbo kokybę kurie administracijoje dirba ir e, taip pat noriu pasakyti, kad esu susidūrusi su labai arogantiškais administracijos darbuotojais Europos parlamente ir niekur kitur, e, nors dirbu įvairiose institucijose, tokių arogantiškų pareigūnų nesu mačiusi. Nesu matęs, taigi taip pat mane labai domintų jūsų nuomonė dėl uh, laikinas sutartis darbo turinčių e, darbuotojų Europos parlamente ir jų sutartis baigėsi gruodžio mėnesį. Kodėl e, tokių darbuotojų sutartis nėra pratesiamas kitiems metams, jeigu jie gerai dirba ir kodėl jiems reikia tam tikrą perinamą laikotarpį baimintis dėl to, ar jiems bus pratestas statistinė, ar taip turi teisingai dirbti Europos parlamento administracija. Ačiū. Äh, ich nehme an, äh, die erste Frage wurde übersetzt als Büros. Ich nehme Pirmas klausimas buvo e, užduotas e, dėl biurų parlamentarų valstybėse narėse, ar esu patenkintas situacija su šiais biurais. Manau, kad darbas atliekamas neblogai, tačiau turime pagalvoti, ką norime pasiekti, kokiu tikslu vidutinės trukmės ir ilgalaikiu su šiais biurais, nes e, E, daug darbų susikaupė ir e, jos visus galime e, apibūdinti vienu terminu, tai yra viešai ryšiai, tačiau klausimas yra, su kuo mes norime tos ryšius palaikyti ir didėjai biurai turi 12-14 darbuotojų, tačiau aš tikrai negaliu suvaizduoti, kad mes turime palaikyti viešuosius ryšius su visa valstybė nare turime užduoti savo klausimą, su kuo mes iš tiesų, kas mūsų ta tikslinė grupė mūsų komunikavimo. Aš manau, kad mini parlamentarimas Berlyne yra gera priemonė viešųjų ryšių. Taigi galime įsivaizduoti, kad 100 tūkstančių, 150 tūkstančių piliečių tokiu būdu gali apsilankyti šiame biure. Turime omenyje ne parlamentarų biurai valstybėse narėse, bet Europos parlamento atstovybės. Ir Tokiu būdu ta didesnė investicija geriau atsiperka ne vienkartinės investicijos. Jeigu pasiteisins eksperimentas mini parlamentarimo Berlyne, galiu įsivaizduoti, kad tokiu būdu mes rasime tinkamą būdą veiksmingiausiai bendrauti, palaikyti viešuosius ryšius su valstybėmis narėmis. Kitas klausimas yra susijęs, kokius mes santykius ir kontaktus palaikome su mūsų idėjų skleidėjais, įvairiomis asociacijomis, spaudos tarnybomis, nacionaliniais parlamentais. Aš įsivaizduoju, kad e, Europos parlamento atstovybės valstybėse narėse būtent be tų bendrųjų viešųjų ryšių, taip pat ir tose sritise turėtų dėti daugiau pastangų, tam prezidiumas turi patvirtinti Europos parlamento atstovybėms valstybės narėse naujas e, užduotis. Ir aš Palaikau būtent tokią poziciją. Kitas klausimas, kaip įvertinti darbo našumą ir apskritai manoma tą padaryti. Jis yra užduodamas klausimas pagal uh, lėšų panaudojimo tvarką, ar mes privalome įvertinti, kaip lėšos yra panaudojamos siekiant rezultatų. Ir mes turime tokią prievolę. Taigi klausimas, ar mes to norime ar ne, e, čia netgi negali būti keliamas, jis e, yra privalomas, tačiau e, išmatuoti tą darbo našumą galima tik tai kiekybinių požiūrių. Jūs esate teisus, jeigu žmogus per ilgai dirba vertėjas kabinoje, tai jo darbo kokybė pablogės ir mes turime rūpintis ne tik kiekybę, bet ir kokybę. Tačiau tai, kas buvo pasakyta apie vertėjų darbo laiką, kabinose. Tai tas darbo laikas priklauso nuo to, kokią kalbų kombinaciją turi atskiri vertėjai ir kaip galima juos panaudoti. Ir tai mums yra svarbu, nes jeigu mes samdome vertėjus turinčius netinkamas kalbų kombinacijas, tai negalime tinkamai išnaudoti turimų pajėgumų. Todėl mes turime skatinti vertėjus mokytis kalbų ir tos kalbos turi būti tokios, kurias mokant būtų galima teikti aukščiausios kokybės paslaugas vertimo parlamentarams. Kalbant apie sutartis, aš pasisakau nuolat už tai, kad jeigu sutartis jau yra pasirašyta su terminuotais, terminuota darbo sutartis su darbuotojais, kad ji būtų pratesiama maksimalų mm, laikotarpį ir tai šiuo atveju tai yra šešeri metai e, terminuotas darbo sutartis turinčiams darbuotojams tam, kad užtikrintume nuoseklumą. Pirmininkė, kolega galėtum paaiškinti taip pat savo kolegoms ir pasakyti, kad viena vertimo žodžių darbo valanda įvairias darbo kalbas kainuoja maždaug 500 eurų. Dabar kalbės kolega Gerbrandi, liberalų frakcijos vardu. Dank u wel, uh, voorzitter. En, uh, dank... Ačiū pirmininkė, ačiū generalinis sekretoriu, taip pat ir ponai Piperį pranešėjai noriu padėkoti. Aš noriu užduoti labai paprastus tris konkrečius klausimus generaliniam sekretoriui. Pirmasis klausimas. Kai generalinis sekretorius pirmą kartą sustinka su prezidiumo atstovais aptarti būsimo parlamento biudžeto, pirmasis darbo tvarkės klausimas yra, kur galime sutaupyti. Ir aš noriu paklausti, kadangi per aplinkui girdėjau, kad 2017 pirmame biudžeto projekte e, yra numatytas 3,9 procentais padidinti biudžeto asignavimus. Tai aš noriu paklausti, e, kokiamis intencijomis vadovaujasi prezidiumas e, sudarydamas biudžeto projektą tokia atveju. Antras klausimas susijęs su tarp instituciniais susitarimais taupyti administracijos ir tie mažinant 5 procentais personalą. 281 etatas bus sumažintas, remintis jūsų pateiktą informaciją raštu, tačiau galbūt jūs galite man padėti paaiškinti savo rinkėjams Niderlanduose, kad mes tuo tarpu e, Niderlanduose padidinome asignavimus 150 e, eurų per mėnesį ir galime dabar Niderlanduose priimti 300 naujų 1500 eurų ir e, galima priimti 300 naujų darbuotojų. Taigi galbūt galėtumėte e, man padėti paaiškinti rinkėjams tokį sprendimą e, ne politiškai, bet teisiškai. Man labai sunku būtų tą padaryti. Dėl bendrosios išmokos dar kitas klausimas. 2015 balandžio 29 patvirtiname rezoliuciją, kurioje, rezoliuciją, kurioje reikalavome papildomo skaidrumo. Spalio 15 dieną ponas Vėlė pasakė, kad mums reikia papildomų 75 etatų, kad kontrolę galėtume užtikrinti geriau. Ir tuo metu jūs kalbėjote kad tuos papildomus darbuotojus galima būtų priimti. Mes po to, kad su kolega Dejongu nusintėme laišką generaliniam sekretoriui, kuriame klausima e, konkrečių dalykų, taip pat ir apie tas papildomas išlaidas susijusias su e, tomis e, aklomis imtimis, patikrinant, e, kaip yra panaudojamos bendrosios išmokos. Taigi, kada bus e, pradedamos tos patikros, nes kol kas negavome iš jūsų atsakymą šį klausimą. Ačiū. Pirmiausia, dėl parlamento biudžeto. Parlamento biudžeto projektas yra parengtas ir jame numatyta kartu su atsakingu vicepirmininku 1,7 procento padidinti bendruosius biudžeto signavimus. Taip pat yra numatytos investicijos saugumui stiprinti. Per pastaruosius metus biudžeto komitete buvo sutarta, kad investicijos į saugumą yra vertinamos atskirai ir neįtraukiamos į bendrąjį biudžetą. Ypač e, kai mes norime, jeigu mes norime užtikrinti tos pačius saugumo standartus pakankamai greitai visose įėjimuose į parlamentą, e, sudėti neperšaunamus stiklus priešais e, parlamentarų restoraną ir valgyklą. Tai yra papildomos išlaidos, kurias reikia atitinkamai numatyti. Projektas biudžeto prezidiumų jau yra pateiktas ir taryba taip pat priėmė atitinkamą sprendimą numatyti visos galimybės versti iš ir į airių kalbą, dėl to reikės pasamdyti papildomai vertėjų, taigi tai vėl nėra laikoma įprastomis išlaidomis. Kitas jūs klausimas buvo susijęs su daugiametė finansinė programa, tai parlamentas ketina atsisakyti 5 procentų personalo mm, etatų. E, parlamento plenarnėje sesijoje buvo nuspręsta E, nemažinti etatų tarp politinių frakcijų darbuotojų. Tai buvo priimtas politinis sprendimas 5 procentais mažinti administracijos etatus, tačiau frakcijų etatų mažinti neketinama, jeigu teisingai prisimenu. Biudžeto kontros komitetas ir biudžeto komitetas taip pat laikėsi šios pozicijos, buvo priimtas tinkamas politinis sprendimas ir reikia jo laikytis. Kalbant e, apie tą vienkartinę išmoką sekretariato išlaidoms, praėjusiais metais šios išlaidos buvo padidintos 1500 eurų. Tai reiškia, kad tai yra vienintelis e, šios išmokos padidinimas per šią kadenciją. Ir tokia suma yra numatyta vieneriems metams. Jeigu kalbėtume apie penkerių metų laikotarpį, tai ta išmoka padidėtų šiek tiek daugiau nei vienu procentu ir lieka klausimas atviras, ar šios išmokos bus dar daugiau didinamos, siekiant taip pat padidinti darbuotojų darbo užmokestį. Dėl kokio atveju šis sprendimas taip pat buvo politinis po intensyvių diskusijų parlamento prezidiume. Kalbant apie tas atsitiktinės imtis ir kontrolės. Plenarinė postė praėjusiais metais buvo priimtas sprendimas, kad jos turi vykti nedidinant, be papildomų sąnaudų. Taigi viena vertus reikia padidinti kontrolę, tačiau sąnaudos turi nedidėti. Praėjusiais metais mes aiškiai pabrėžiame, kad to užtikrinti tokiu būdu yra neįmanoma. Jeigu norime papildomos kontrolės, reikia papildomai darbinti 75 žmonės. Aišku, atsitiktinėms kontrolėms e, tai negalioja, nebent e, jos vyktų e, labai dideliu mastu. Tačiau, žinoma, galima priimti bet kokiu metu kompetitingiams pareigūnams šį sprendimą, jeigu būtų manoma, kad jie yra būtini. Kolega Pabandysiu pasidalinti laiką su ponu Černeskiu. Turiu tris konkrečius klausimus. Visų pirma, dėl Europarl televizijos savo pareiškime jūs teigiate, kad išorės studija, e, daro, studija daromas išvados, kad transliacijos į, į pasaulį turėtų būti teisimas. Gal galėtumėte paaiškinti toliau parlamento narių elgesio kodeksas, kuris buvo įvertintas e, biuro posėdyje kovo 9-ąją. Gal galite e, pasidalinti vertinimo išvadomis ir atsiųsti mums ir tą vertinimą. Dabar žodžiai perdedu ponui Černeckiui. Paskui jis nori paklausti apie biuro protokolus, biuro posėdžio protokolus. Mes buvome informuoti, kad tai yra vadinis dokumentas, bet matome, kad dažnai tuos dokumentus gauna ir personalas. Gal galime būtų pasipriešinti tokiais atvejams, jeigu jau tie dokumentai yra konfidencialus. Dabar žodis ponui Černeckiui. Ačiū. Dėkuoju pranešėjai, ponui Piperiai, už puikų pranešimą, e, puikiai padirbėta. Gero ir veiksmingo bendradarbiavimo parlamente pavyzdys. Politika yra komandinis darbas ir mes su, po, su ponu Tysenu pasidariname dalį klausimų. Noriu pridurti dar porą dalykų. Sutinku, kad kai kurių išlaidų apribojimai kartais išversta į, į, į groteskinį pavydalą. Ir tai neprisideda prie parlamento e, prestižo ir reputacijos didinimo. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau aptarti, galbūt tai techninis klausimas, bet aš e, nesuprantu jo ir turiu klausimą. Kodėl sulaukėme laiško, kuriame teigiama, kad televizijos kanalai, kuriuos galime žiūrėti savo kabino, kabinetuose, tarptų kanalų nebebus lenkiškos televizijos kanalo. Gal galėtumėte paaiškinti, kodėl? Danke, auch für die Respektierung der Redezeit. Ačiū, kad neviršijote kalbėjimo laiko. Žodis generaliniam sekretoriui atsakyti užduotus klausimus. Atsakant į pirmą klausimą dėl Europos Parl televizijos. Mielai jums e, pateiksime atitinkamus dokumentus. Mūsų vertinimu šios televizijos e, veikla vystosi sėkmingai. Galbūt e, pavadinimas yra netinkamas, nes tai nėra televizijos kanalas, tai yra tik tai tam tikra vaizdo medžiaga siūlanti struktūra. Nes šią video medžiagą žiūrinčių skaičius nuolat didėja, o gamybos kaštai sąnaudos mažėja. Vienam žiūrinčiajam e, asmeniui ir e, tendencija yra pakankamai teigiama jau keliari metai. E, kitas klausimas, negaliu atsakyti, nes buvo verčiama taip greitai, kad aš nesupratau, kas buvo išversta ir prašyčiau galbūt vertėjų netgi mm, lėčiau versti tuo atveju, jeigu kalbėtojai labai greitai kalba, tačiau galbūt galėsime šį klausimą išsiaiškinti asmeniškai. Ir trečias klausimas mm, buvo susijęs su tuo, kaip užkirsti kelią, kad nebūtų viešinami vidaus naudojimo dokumentai. Dedame atitinkamas pastangas, mm, nes tam, kad užtikrintume, jog tie dokumentai, kurie neturi e, būti, būti viešinami, nepatektų į išorę. Tačiau posėdžių dalyvių, net ir uždarų posėdžių dalyvių būna nemažai ir mes na, negalime atmesti galimybės, kad vienas ar kitas dokumentas yra paviešinamas, jeigu temos, kurios yra svarstamos labai opios yra, tai rengiame uždarų durų posėdžius, kuriuose dalyvauja tik tai prezidiumo nariai. Jeigu dar turėtumėte klausimų papildomų, mano padėjos raštu atsakytų. Pana Černieckis galiu pasakyti, galbūt galėtumėm pasakyti, iš ko, kada tą laišką jūs gavote, kas jame buvo parašyta, mes jums atsakymą tinkamai pateiksime. Kalbant apie atsakymus e, raštu, dar septyni kolegos be frakcijų atstovų prašo žodžio, tai reiškia, kad e, klausimų raštų gali būti ir daugiau. Buvo e frakcijos vardu kolega Dejong, dvi minutės dabar kalbės. Ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti, kaip ir praėjusiais metais, kad e, padėtis bendrai galbūt nebloga, tačiau noriu pabrėžti keletą aspektų, kurie, mano manimu, nėra tokie geri. Pirmiausiai dėl tos prezidimo dokument, apie tos prezidimo dokumentus, kurie yra viešinami vidaus naudojimo. Aš manau, kad taip pat ir man atrodo, kad e, lygiai taip pat kaip ir taryba, e, diskutuodama su parlamentu, neskelbė tam tikrų dokumentų dėl jų konfidencialumo, tačiau mes turime labai aiškiai atskirti e, atskiras dokumentų rūšis, tai yra konfidencialius dokumentus nuo kitokių e, dokumentų, e, nes turiu pasakyti, kad prezidime dažnai be diskusijų yra priimami sprendimai ir negalime jų niekaip įtakoti. Kalbant apie visus kitus aspektus e, ir apie įvairias publikacijas, kurios yra e, parlamentarų e, rengiamos ir, ir leidžiamos, tai čia mes tikrai nemažu, nemažai atveju išvelgiame tam tikrą interesų konfliktą. Manau, kad būtina atitinkamą informaciją viešai skelbti Europos parlamento interneto puslapyje, jeigu pasitaikytų tokių interesų supainimo atveju. Aš e, apgailestauju dėl bendrosios išmokos, kaip ir ponas Gerbrandi, kad iki šiol negavome iš jų su jokio atsakymo į klausimą raštu dėl atsitiktinių patikrų. Ir kai jos būtų atliekamos, Tik tai tada galėtume nustatyti aiškius šio proceso sąnaudos. Kalbant apie vertimą žodžiu, mes yra labai daug nusiskundimų, ypač dėl mažų, mažųjų kalbų ir um, e, dėl tvarkaraščių ir manau, kad reikia numatyti daugiau e, rezervo vertėjų. Turiu minėti tą lentelę, kuri 128 puslapį yra pateikta. Pone Dejongai, jūs uh, uždavėte uh, klausimus iš keturių sričių. Pirmiausiai dėl prezidimo dokumentų mes uh, nusprendėme, kad darbotvarkė ir protokolas yra vieši dokumentai, kiti dokumentai iš anksto nėra viešinami. Ir Čia taip pat galime pastebėti skirtingą parlamentarų viešinimą. Vieni nori, kad tie dokumentai būtų vieši, kiti tuo tarpu ne. Dėl Elgesio kodekso jūs aktyviai dalyvavote jį rengiant, pirmininkaujant ponui Būzekui savo laiku ir manau, kad mums pavyko pakankamai ambicingą Elgesio kodeksą parengti, kuriam pritarė. E, visos politinės frakcijos, tai nereiškia, kad padėties ir toliau negalėtume gerinti. Tačiau buvo taip pat pateikti tinkami pasiūlymai paskelbti internete, pavyzdžiui, kontaktinius duomenis pranešėjų, jeigu jie to pageidautų. Manau, kad atitinkamos techninės galimybės, jeigu atsiras pageidavimas, mes sudarysime tam dėl vertimo. Mažos kalbos bet kokiu atveju bus apsaugotos, taip pat kaip ir mažesnės delegacijos. Yra numatytas minimalus vertėjų skaičius e, atstovaujančių mažosiams kalboms. E, žinoma, egzistuoja tam tikras e, nerimas dėl būsimų pokyčių, kurių reikia, tačiau jis yra suprantamas, ypač turint omenyje, kad e, vertimo apimtis ir kalbų skaičius, iš kurių verčiama, gali dar labiau padidėti. Taigi, čia akivaizdu ir niekas nesiginčia dėl to, kad reikia pokyčių, nes e, e, dabartinės darbo tvarkos taisyklės 2005 metų yra pasenusios, nes pasikeitė mūsų posėdžių tvarkaraštis ir pobūdis. Mums reikia pokyčių, apie kuriuos e, kantriai kalbėsimės, tačiau mums šių pokyčių būtinai reikia. Pirmininkas, ačiū. Dabar kolegas Tas, nu, liberalų frakcijos vardu. Akkor főtitkár úr kérésének megfelelően magyarul. Ačiū, pana pirmininkė. Aš atsižvelgsiu į jūsų pageidavimą ir kalbėsiu vengriškai. Pirmasis klausimas susijęs su padėjėjais, taip pat ir valstybėse narėse. Nuo sausio pirmos galioja griežtesnės taisyklės, tikiuosi, kad joms įsigaliojus padėtis pagerėjo dėl e, valstybėse narėse dirbančių padėjėjų, tačiau esama didžiulės neligybės, maždaug 20 parlamentarų dirba Europos parlamente ir neturi padėjėjų Briuselė. Kaip jie gali apskritai dirbti, tuo tarpu kiti parlamentarai daugiau nei 10 padėjėjų samdo valstybėje narėje. Taigi tas e, e, pusiausvėros e, nebuvimas labai smarkiai krinta į akis. Ar apie tai žinote ir ką darote, kad padėtis pasikeistų? Antras klausimas susijęs su ta bendrajas išlaida, išmoka sekretariatui, kurią kolegos minėjo. Mano klausimas nesusijęs su to, kokią kontrolę jūs ketinate užtikrinti dėl šių lėšų panaudojimo ir kokiomis sąnaudomis, bet aš noriu kad būtų užtikrintas e, skaidrumas, o ne kontrolė, o ne kontrolė. Skaidrumui užtikrinti tiek daug darbuotojų samdyti nereikia ir papildomos sąnaudos tikrai nebūtų labai didelės. Trečias klausimas dėl e, taršos mažinimo. Parlamentas yra patvirtinęs atitinkamą programą, kaip mažinti CO2 išmetimą į aplinką yra patvirtintos atinkamos taisyklės. E, tačiau e, numatytų finansavimo lėšų nepakaks šiam projektui visiškai gyvendinti. Kiek reikės skirti papildomų lėšų, kad tas projektas būtų sėkmingai įgyvendintas? Paskutinis klausimas. Susijęs su informatorių apsauga. Turime minėtas taisyklės, kurias pasitelkus negalima užtikrinti pakankamos e, padėjėjų dirbančių valstybėse narėse apsaugos, jeigu jie pateikia tam tikrą informaciją. Teisės saugos institucijoms reikia naujų taisyklių ir jos yra rengiamas sausio 6 dieną. Mums buvo pranešta apie tas naujas informatorių apsaugos taisyklės. Aš manau, kad šios rytie dar reikėtų pasitemti. Ačiū atsakymas. Ačiū, ponė Javorui. Kalbėjote vengriškai. Prieš kelis metus dalyvavau biudžeto komiteto koordinatorių posėdėje ir jo metu buvo Vengrų kabinos vertėjai rūgojami dėl to, kad apskritai dalyvavo tame posėdėje, nes komiteto narys teigia, kad jis yra iš Vengrijos, tačiau neketina vengriškai kalbėti, taigi laikėsi kitokios pozicijos. Taigi, e, prezidimo vertinimu, manau, kad tikrai yra problematiškas klausimas susijęs su to, kad kai kurie parlamentarai neturi padėjų Briuselėje buvo nuspręsta 25 procentus e, padėjėjams samdyti skirtų lėšų, skirti tik tai padėjėjų samdymui Strasbūrė ar Briuselėje. Tai reiškia, kad dabar parlamentarai negali 100 procentų tų lėšų panaudoti valstybė narėje. Daugiausiai pagal mes taisyklės tik tai 75 procentus lėšų gali skirti samdyti padėjėjams savo šalyje. Prezidime taip pat vyko ilgos diskusijos dėl valstybėse narėse samdomų padėjėjų skaičiaus. Prezidiumas priėmė sprendimą dėl tokių neformalių gairių, kurios buvo patvirtintos e, ir susijusios su atlyginimu mokėjimu valstybėse narise samdomiems padėjėjams, ypač tose valstybėse, kaip Rumunija ir Lenkija, kur e, vidutinis darbo užmokestis nėra labai didelis. Buvo šiek tiek pakistas, nes nebuvo galima atitinkamą išlavinimą turintiems padėjams mokėti aukštesnių, didesnių atlyginimų. Todėl e, tos ribinės vertės buvo pakeistos, tačiau kartu jos tapo privalomomis, nes anksčiau jos buvo tos atlyginimų ribinės vertės orientacinio pobūdžio, dabar jos yra privalomo pobūdžio ir šiuo metu pažiūrėsime, kaip situacija vystysis kai kuriuose valstybėse narėse ir po metų ją iš naujo įvertinsime. Taip pat jūs dar kartą paminėjote tą bendrąją išmoka, dėl jos prezidiume yra nuolat diskutuojama, pasiūlymų yra teikiama įvairių. Dabartinės taisyklės tuo tarpu atspindi prezidiumo daugumos narių nuomonę. Dėl CO2 dėl taršos mažymos prezidiumas nusprendė, kad atitinkamas užskaitas galima vykdyti visose sritise. Jūsų klausimas, ar tam yra numatyta pakankamai lėšų. Viskas priklauso nuo kainų pokyčio, taršos leidimų kainų, kurios šiuo metu yra smarkiai sumažėjusios. Aš manau, kad e, biudžete mums dėl to problemų kilti neturėtų, nes yra numatyti 250 tūkstančių eurų ir mes galėsime visiškai, visišką užskaitą savo taršos e, užtikrinti. Aišku, viskas priklausys nuo to, kaip e, keisis taršos leidimų kainos ir jeigu paaiškės, kad tų lėšų nepakaks, tai galbūt biudžeto komitete turėsime dar kartą grįžti prie šio klausimo. Ketvirtas klausimas dėl informatorių apsaugos. Kaip ir kitose sritise mes jau ilgai dedame pastangas e, susitarti dėl informatorių apsaugos tarp skirtingų institucijų, nes tikrai yra blogai, jeigu komisijoje galioja viena tvarka, taryboje kita tvarka, pas mus dar kitokia, taip pat ir siekiant teisinio saugumo šioje srityje. Reikėtų tų bendrų taisyklių. Praėjusiu metu gruodį išaiškėjo galiausiai, kad sustarti dėl bendros informatorių apsaugos tvarkos visose institucijose nepavyks. Ir Tai todėl aš priėmiau sprendimą, kadangi vis tiek mums reikia atitinkamą tvarką patvirtinti ir patvirtinti tą tvarką vidaus e, taisyklės nustatant ir parlamente tos taisyklės dabar galioja dėl padėjėjų yra tam tikrų sunkumų, nes e, Kalbant apie kitus e, parlamento struktūrų darbuotojus, e, kilus konfliktų galima juos perkelti, dirbti į kitas struktūras, į kitus skyrius, kad būtų galima jas atitinkamai apsaugoti. Tuo tarpu parlamentarų padėjėjų atveju to padaryti neįmanoma. Negalima paimti parlamentaro padėjėjo arba vieno parlamentaro padėjėjo perkelti dirbti pas kitą parlamentarą, taip pat priimti jo dirbti į parlamento administraciją taip pat neįmanoma, tai yra problema, tačiau šiuo metu mes jos dėja spręsti negalime. Labai ačiū, dar septyni kolegos nori kalbėti. Prašau kolegų iš tiesų kalbėti ne ilgiau nei po vieną minutę. Jeigu generalinis sekretorių dar turite šiek tiek laiko, leisiu pasisakyti visiems septyniems. Pirmoji Lopė Fontanija, vieną minutę jums prašau. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš e, norėčiau pateikti dar vieną klausimą pono Vėliai, dėl vertimo žodžių tarnybos ir dėl vertėjų produktivumo didinimo. Aš suprantu, jog turime taupyti, tačiau tai neturi vykti kokybės sąskaita. Žinau, kad jūs dėrėjote su vertėjų atstovais ir žinau, kad dabar mes turime laukti tų dėrybų rezultatų. Jūs e, sakote, jog vertėjai turi dirbti daugiau kabinoje, turi padidinti savo produktivumą, bet ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad bus mažinamas vertėjų skaičius kabinose, ar kad kabinų sumažės per e, parlamento darbo savaitės? Ir kitas klausimas, jūs e, taip pat minėjote Jūs minėjote tos atvejus, kai kabinos yra uždaromos, todėl kad tas ar kitas vertėjas negali dirbti. Pone Sander. Dėkoju. Aš norėčiau pakalbėti apie taupimą. Kuomet e, kalbam šitą temą, tai matome, jog yra daug persikertančių uh, posėdžių vykstančių tuo pat metu. Ponas Vyland, pavyzdžiui, negali čia dalyvauti, nes turi dalyvauti kitur. Ir turime čia siekti tam tikros pusiausvėros tarp taupimo ir e, tarp, tarp, tarp to fakto, kad negalima būti keliose vietose vienu metu. Aš taip pat pritariu tam, ką sakė kolegė, mano kolegė dėl vertimo tarnybos. Čia yra administracinis aspektas ir yra kitas aspektas E, vertėjai, dirbantis konkrečiai kabinose tam tikrų posėdžių metu. Žinome, kad kartais kabinos būna tuščios. Aš taip pat grįžtu prie 90 klausimo. Tai yra naujos e, strategijos ir naujų darbo sąlygų klausimas. Jūsų pateikti atsakymai man nebuvo pakankamai aiškus. Jūs e, minėjote sąnaudas mažesnės nei tūkstantis eurų posėdžio dalyviui. Aš norėčiau, kad jūs patikslintumėte. Ačiū germa pirmininkė. E, turiu keletą klausimų. Tai pirmiausia, dėl e, mūsų visų parlamentarų darbo vertinimo. E, Kaip žinia, mūsų darbą vietos mūsų žurnalistai pirmiausia, pirmas šaltinis tai yra tam tikros e, reitingų agentūros, tai yra MapRanking and World e, Watch Europe. 2013 metais buvo paminėta, kad nebuvo suteikta dotacija šitom agentūrom, tačiau 2014 metais World e, Watch Europe gavo keletą dotacijų ir susijęs su Europos parlamento rinkimais. Gerbiamas sekretoriau, ar jums netrodo, kad vis dėlto reikėtų Europos parlamentui glaudžiau bendrabiauti su šitom organizacijom, kadangi tai yra mūsų darbo vertinimas, kad būtų pateikta pilna informacija, ne tik tai sausi statistiniai skaičiai. Antras klausimas dėl valgyklos. Tikrai pagerėjus darbo kokį, šitą e, maisto kokybei, ne tik tais darbuotojai, bet ir kai kurie parlamento nariai maitinasi ir į akis krinta labai didelis maisto kiekio išmetimas. Ar jūs nematot, kad vis dėlto mums reikėtų pradėti rūpintis, kad to maisto būtų išmetama vis mažiau ir mažiau. Ir trečias, dėl darbo užmokesčio mm. apskaitos sistemos. Jautėsi, kad buvo daroma tam tikri pakeitimai ir ar jums netrodo, kad likučiai ateityje turėtų sutapti? Hvala za besedo, predsedujoča. Ponja Šulin. pojavila, o katero ste. Viešieji pirkimai. Norėčiau paklausti apie, ta, apie tai. Atrodo, kad buvo konstatuotas klaidų lygis. Kaip jūs vertinate tą klaidų lygį? Kas bus atsakingas už tai? Ar jūs iš viso tyrėte šį atvejį? Jūs taip pat sakėte, kad, kad e, išauks poreikį lėšoms kitose srityse, kaip jūs rengėtės tai valdyti. E, čia esame biudžeto kontrolės komitete ir e, kai kurie posėdžiai vyksta lygia greta, iškyla problemų. Saugumo tarnybos, kiek išaugo išlaidos tos tarnybos dėl vertimo žodžių. Aš nesutinku, kad tai neatsiliepia parlamento nare, narių darbui. Pavyzdžiui, Trant komitete nebėra vertimo žodžių slovėnų kalba. Yra kitų posėdžių, kur slovėnų kalba vertimas taip pat neužtikrinamas. Noriu paklausti, kada užtikrinsite vertimą visomis kalbomis, kurio prašoma. Kolega Manka dabar. Dėkuoju, panė pirmininkė, za pozvanie, esu členom rozpočtu. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti už kvietimą man. Aš esu biudžeto komiteto narys, jau 12 metų dirbu čia ir mačiau įvairių pokyčių, tačiau kai kurie dalykai ir nesikeičia. Prieš dešimtį metų mes negaudavome ataskaitos apie biudžeto gyvendinimais buvo rengiamas viena kalba ir vienas parlamentaras priešinosi viso likusio parlamento nuomonį. O dabar gauname šį dokumentą viena kalba, tai, tai yra labai svarbus dokumentas irgi atrodo, kad tai tampa įprastų dalykų. Lapkričio gruodžio mėnesiais per vieną savaitę aštuonios vertimo būdelės buvo tuščios. E, jūs kalbėjote apie tai ir tos problemos neišspręsime, reikia rasti sprendimą, nes e, spaudimas yra didžiulis. Jeigu nebus pakankamai išteklių, negalėsime pasirūpinti mūsų poreikiais. Mūsų pagrindinis darbas yra teisėkuros darbas pagal statistinius duomenis vertėjai, žodžiu, vidutiniškai dirba 10,7 valandas per savaitę, bet tai yra vidurkis. Tai apima ne tik vertimą žodžiu. Vertimą žodžiu veikiausiai sudaro vieną trešdalį to laiko, turime atsižvelgti ir į, į sirgymo dienas, taip pat metinės atostogas, kitus susijusius aspektus. Ponas Von. Ačiū, pirmininkė. Aš turiu daug klausimų, bet bandysiu užduoti tik tai vieną dėl sutaupytų lėšų ir investicijų. Visi sako, kad reikia kažkur sutaupyti ir jūs papasakojate, kaip pasiekėme to, e, taip pat ir e, pertvarkius mūsų darbo savaitę. Žinome, kad žaliųjų savaičių skaičius labai išaugo. Gal galite papasakoti, kiek suplanuojama sutaupyti dėl to? Žinome, kai sutaupome, turėtų atsirasti galimybė ir reinvestuoti tas lėšas ypač tam, kad padidintumėm narių darbo našumą. Pavyzdžiui, naudojantis planšetiniais kompiuteriais, tai pasiekiama taip padidinant e, biurų e, plotą. Ar yra kokių pa, kitų pasiūlymų, ką, kokių dar turite minčių, kaip galima būtų užtikrinti našesnį darbą parlamento narių? Ačiū. Ponas Štas mano sąraše. Ne, aš pati traukiau save į, į norinčių žuoti klausimų sąrašą. Turiu keletą klausimų. Visų pirma, skatinčiau jūs siekti didesnio e, vertimo žodžių tarnybos našumą. Manau, kad yra erdvės tobulėti. E, 20 laikinų e, agentų dirbo per 60 metų. Tai reiškia, kad e, pensijų, pensijoms skiriamas e, atl, finansų, fin, skiriamas finansų dalis turės lab, būti labai didelė. 2,3 e, procentai iš, išaugo uh, vyres aukštesnio ligmens vadybininkų postai ir taip pat menedžmento segmentas iš išplėtė. E, toliau e, Alde 13, Žaliais 14, e, nors posėdžių skaičius yra toks pat. Noriu paklausti, kas tą darbą dirba, ar jūs galite mums užtikrinti, kad iš to naudos negauna frakcijos ar nacionalinės partijos ar atskiri parlamentarai. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai, ponė Lopė Fontanė, dėl vertėjų žodžių. Mes tikrai nesiekime bloginti kokybės, atvirkščiai norime ją gerinti. Tai reiškia, kad reikia užtikrinti atitinkamą pusiausvyrą. Aš labai aiškiai pasisakiau ir čia už tai, kad būtų kalbama lietai, kad būtų kalbama gimtaja kalba per posėdžius. Nes tai yra svarbiausia dalykai, dėl kurių blogai vertimo kokybė ir e, E, vertėjai e, praktiškai jiems kartais net ir stogas pradeda važiuoti, nes išversti negalima daugiau nei 120 žodžių per minutę, o parlamentarai dažnai pasako 180 žodžių ir daugiau. Taigi mes norime pagerinti šios tarnybos darbo kokybę kad ji būtų veiksmingesnė ir norime pasiekti, kad e, vertėjai galėtų teikti savo paslaugas parlamentarams tada, kai tų paslaugų labiausiai reikia. Tinkamai tą norime padaryti ir e, samdydami e, vertėjus su nuolatinėmis darbo sutartimis, nes taip jie sukaupia daugiau darbo patirties. Tačiau, e, kadangi kalbų skaičius, iš kurių ir kurias verčiama didėjo, tai ta veiksmingumą taip pat turime atitinkamai didinti. Klausimas yra nesumažinti paslaugų teikiamo apimtis, tačiau jas padidinti. O klausimas dėl dviejų vertėjų kabinoje dirbančių, ar tokių kabinų bus atsisakoma per posėdžius. Aš šiuo metu pradžioje sustikau su visais vertėjais Europos parlamento asmeniškai, ne, nes su 300 atskirais, atskirai vertėjų kalbėjau asmeniškai, tačiau turėjau aštuonis sustikimus, kuriuose dalyvavo po 30 vertė ir man buvo pasakyta, kad e, kai kurios kabinos yra per posėdžius uždaromos, nepaisant to, kad vertimo paslaugas būtų galima teikti dėl turimos vertėjų kalbų kombinacijos, o kartais viena kabina yra e, uždaroma, jos atsisakoma posėdėje ir tos kalbos vertėjai perkeliami į kitą kabiną. Mes, žinoma, siekiame tokių kabinų atsisakymo vengti, tačiau ir leisti vertėjams dirbti po du, e, tačiau tik tai tam tikrą laikotarpį ir apie tai mes taip pat kalbėsime su vertėjų atstovais. Pona, ponė Ajala klausė, nacionaliniai parlamentai moka nuomos mokestį už savo biurus Europos parlamente kuriuose dirba jų atstovai, nuomos jie nemoka, gauna tas patalpas e, nemokamai, siekiant gerinti bendradarbiavimą su nacionaliniais parlamentais ir visi nacionaliniai parlamentai tokiamis galimybėmis e, naudojasi. Netgi atskiri e, nacionalinių parlamentų rūmai, galbūt vienų rūmų kurį laiką nebuvo, tačiau ir tie rūmai parlamento vienos šalies e, per tą laiką pripažino, kad palaikyti tokius tarpusavio kontaktus yra labai naudinga. Jūs minėjote 100 tūkstančių eurų vienai konferencijai. Tai yra tūkstantis eurų e, vienam e, dalyviui konferencijos, tai buvo 60 dalyvių, kiekvienas iš jų kainavo apie 1000 eurų. 60 tūkstančių iš jūsų kanalų pateiksime papildomus dokumentus. Pons Balšytis uždavė klausimą dėl World Watch, ar mes neturėtume glaudžiau bendradarbiauti su šia organizacija. Aš nemanau, kad problemų kyla dėl to, kad kažkas iš išorės vertina mūsų veiklą. Problema yra ta, kad tie aspektai, E, kurie mūsų darbe nėra tokie svarbus. Yra taip išpučiami, pabrėžiama jų tariama svarba, nors jų tokia nėra. Nes štai, pažiūrėjau, parlamentarai, kurie ištisus mėnesius rengia pranešimą, jų pastangos ir darbas nėra atitinkamai įvertinamas. Todėl jūs esate teisus, turėtume su tokiamis institucijomis kalbėtis apie tai, kad jie turėtų tinkamiau atspindėti mūsų darbą, tam, kad vaizdas bendras nebūtų iškraipomas. Tai iš dalies taip pat ir mūsų atsakomybė, nes mes teikiame šioms organizacijoms atitinkamus duomenys ir turėtume jiems teikti tokius duomenys, kurie neleistų iškraipyti šio bendrojo vaizdo. Jūs kalbėjote taip pat ir apie tai, kad reikėtų stengtis neišmesti tiek daug maisto produktų maisto nepanaudoto, mes e, dedame atitinkamas pastangas, e, sverdami e, dabar maistą valgykloje, numatant galimybę pasverti maistą ir mokėti už tiek, kiek iš tikrųjų yra suvalgoma ir aš manau, kad tai yra tinkama pasirinkta kryptis, toliau ją eisime. Arba užduotas klausimas dėl e, klaidų skaičiaus, nelabai supratau, kokias rytį jūs minėjote. Taip pat uždavėte klausimą susijusi su saugumu, tačiau daugiausiai kalbėjote apie vertimą žodžiu galiu Jūs patikinti, kad lėšų mums tikrai netrūksta. Vertimo generalinis direktoratas vertimo žodžiu praėjusiais metais į biudžetą gražino kelis milijonus eurų, nes jie nebuvo panaudoti. Taigi mums nėra problemų samdant papildomus vertėjus, tačiau turime problemų susijusių su, su patalpomis, su vertėjų kabinomis. Nežinau, ar būtent jūsų komiteto posėdėje kaip tik ta problema ir kyla, nes neturime pakankamai posėdžių salių, kuriuose būtų galima užtikrinti vertimą į visas kalbas. Tai yra didžiausia problema, su kuria šiuo metu susidurime ir nuo jos kenčia mažesnis kalbos, nes komitetas galbūt turi posėdžiauti salėje, kurioje nėra pakankamai vertėjų kabinų, todėl reikia atlikti tam tikras investicijas į statybinės paslaugas. Ir aš manau, kad jeigu ateityje turėsime versti iš dar didesnio kalbų skaičiaus, tai turime savęs paklausti, ar nereikėtų numatyti ir atitinkamų investicijų posėdžių salėse tam, kad galėtume užtikrinti vertimą ir 25 ir 28 kalbas, kas mūsų galbūt laukia per, artima, per artimiausius 10 metų. Taigi e, problemą mes patiriame ne finansinių, ne žmogiškų išteklių problemų, tačiau daugiausiai tai yra techninės problemos susijusios su posėdžių salėmis. Dėl to negalime užtikrinti vertimo į kai kurias kalbas, nepaisant to, kad esame įsipareigoję pagal daugia kalbystės atitinkamą užtikrinimo politiką tas paslaugas suteikti. Manau, kad ponas Manka taip pat gindamas mažasias kalbas savo klausimą uždavė panašią linkmę ponas Vovan minėjo įvairius dalykus, tačiau daugiausiai dėmesio skiria klausimai apie tai, ką dar galime nuveikti, kad pagerintume parlamentarų darbo našumą. Manau, kad čia į du dalykus reikia atkreipti dėmesį. Pirmoji sritis, kurioje smarkiai pasistumėjome į priekį, tačiau tikslo dar nepasiekėme, tai yra vienodų sąlygų sudarimas parlamentarų biurams, valstybėje narėje taip pat juos aprūpinant informacinėmis technologijomis. Mes norime pasiekti, kad nesvarbu, kur dirbtų parlamentaras ar Briuselės, Strasbūrė ar savo valstybėje narėje turėtų galimybę pasinaudoti tomis pačiomis e, priemonėmis, kad galėtų susipažinti su visais dokumentais, su kuriais jis gali susipažinti savo biure Briuselėje. Taip pat dar yra šiokių tokių trūkumų parlamentarų mokymų srityje. Čia mes mm, rengėme kai kurios projektus, tačiau sisteminis požiūris dar nebuvo patvirtintas ir pasirinktas dėl parlamentarų mokymo. Pone Greslė E, kalbėjo apie politinės partijas ir etatus, kurios galbūt užima politinių partijų atstovai, auditorumai, taip pat į tai atkreipė dėmesį savo ataskaitoje, vertindami viešųjų pirkimų procedūras. 2004-aisiais buvo tam tikrų neiškumų, tačiau jie jau, buvo, jie jau yra išsklaidyti šiuo metu dėl to, kiek e, Europinės partijos turi vadovautis e, viešųjų konkursų taisyklėms samdant, taisyklėmis samdant administracijos darbuotojus. Taip pat ponė Greslė kėlė klausimą dėl etatų skiriuose Europinėse partijose. Iki, iki šiol neturime jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad lėšos yra panaudojamos netinkamai, tačiau mes visuomet esame pasirengę atsižvelgti į bet kokią informaciją. 2015-aisiais prezidiume buvo priimti atitinkami sprendimai antrame pusmetyje dėl vienos Europinės partijos ir dėl vieno Europinio fondo. Pirmininkė, ačiū. Mes dar už jums pateiksime kelius klausimus, numatydami e, gautinį terminą. E, atsakymams dar žodžio prašo pabaigai vidaus auditorius, dar mėginsime su, jūs, su jumis sustikti, ponia Galvinai stengdamas išsiaiškinti aspektus susijusius su <clears throat> kovos su pinigų plovimu e, direktyvos nuostatų įgyvendinimo ir sutinkamomis sumomis, kurios siekia nuo 5 iki 25 tūkstančių eurų ir dėl atsiskaitimo grinaisiais pinigais Europos parlamente. Taigi, manau, kad būtų neblogai su jumis susitarti dėl susitikimo ir aptarti tuos aspektus kolegė Sosulė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 padėtį ir galbūt jinai toliau gerės. Toliau. Kitas klausimas buvo kalbama apie karikatūrinę dimensiją, apie vandens butelius. Mes turime konstatuoti, jog e, bandydami taupyti kartais įmamės tokių veiksmų, kurie iš tikrųjų tampa karikatūriniais, ponas Šernieckis e, teisingai sakė. Tai turime vengti tokio pavyzdžio pinklių. Ačiū už tai vertiname jūsų pastangas kovoti už mūsų aprūpinimą vandeniu, nes jeigu mes čia 3,5 valandos e, posėdžiaujame, tai reikia paprasčiausiai skelbti pertrauką, jeigu nebus vandens ir išeiti atsigerti už e, salės ribų. Taigi, manau, kad jau nutraukus mums kavos tiekimą, dar vandens tiekimui nutraukus jau stacija tarp, taptų tiesiog groteskiška. Ar auditorumai dar norėtų tarti žodį? Ačiū pirmininkė. Manau, kad pono Vėlės rekomendacija turėtų būti taikoma visiems audito rūmai deda pastangas. Audito rūmai labai atidžiai stebi ir vertina Europos parlamento pastangas siekiant įgyvendi rekomendacijas, kad e, būtų tobulinamas prieimimo, tobulinamas prieimimo į darbą procesas. Kol kas mes negalime įvertinti visų iniciatyvų, kurių buvo įmamasi, tačiau e, per dviejų metų laikotarpį, remiantis mūsų rekomendacijomis, mes uh, E, bandysime įsiaiškinti, ar buvo laikomasi tų rekomendacijų. Ačiū žodis pranešėjai, panai Piperiui. Ačiū visiems e, diskusijų dalyviams, įdėmiai klausiausi diskusijos, atsižvelgsiu į jas savo pranešime. Svarbios e, sritis yra maitinimas, darbo sąlygos ir vertimas žodžiu. Šiandien pastebėjau, kad vertėjai žodžiu taip pat yra gerai organizuoti ir lobizmu neblogai užsima, aišku, turi tam teisę. E, mėly kolegos, e, kalbant apie tą reitingą parlamentarų, tai kai kurie jau parlamento nariai yra tūkstantį kalbų pasakę tam, tik, kad aukštesnį vietą užsitikrintų reitingą, tai yra mokesčių mokėtojų lėšų švaistimas. Paskutinis pastebėjimas dėl saugumo, mielas klausai vėlė. Kai praėjusią savaitę Bruselėje norėjau pasinaudoti naujoju įėjimu, turiu pasakyti, kad tos sukamos durys yra tokios siauros ir sukasi taip greitai, kad mano lagaminas paprasčiausiai nespėjo į vidų patekti ir aš jau buvau viduje, o mano lagaminas liko lauke. Taigi tikrai būtų neblogai e, sumažinti šiek tiek tų e, sukamųjų durų sukimosi greitį, tam, kad galėtume ir lagaminus išsinešti ar įsinešti į pastatą. Pirmininkė. Aš turiu pasakyti, kad besiskundant, besis besiskundžiančių frakcija per šį klausimą buvo daug e, mažiau atstovaujama nei įprasta. Turiu pasakyti, kad turime nustatyti tam tikrą terminą klausimui, kurios siekiame gauti atsakymus raštu. Už tuos atsakymus iš anksto dėkoju ir pažadu, kad jų nebus tiek gausiai, kaip dabar klausimų, kurie buvo žodžiu užduoti. Dėkoju, linkime Jums geros kelionės atgal. Dabar ketvirtasis darbuotojų klausimas. Tai yra kolegos Savarma nuomonė ir ją pristatys mums dabar kolega Šekovskis. Ačiū. Kitaip nerekomendavo ponas Vėlė, aš kalbėsiu angliškai, tam, kad e, tai, ką kolegas Sarva man norėjo pasakyti, jo mintis nepasiklystų vertime. Of, uh, three... Šis pranešimas susideda iš trijų dalių. Pirmoji skirta uh, ES biudžetui pagal ES veikimo sutarties 128 straipsnį antroji dalis tarybos biudžeto įgyvendinimas ir trečioji skirta auditorumams. Pirmojoje dalyje kalbama apie parlamento metinę E, kon, parlamento vykdoma kontrolės funkcija, kaip įgyvendinamas ES biudžetas, komisijos e, prievolė pristatyti pasiektus rezultatus. Taip pat e, metinio įvertinimo užduoti komisija privalo pateikti atsakymus nes ji turi užtikrinti priežiūros funkciją. Antrojoje dalyje kalbama apie tarybos biudžeto įgyvendinimą. Parlamentui patikėto atsakomybė už visų pirma už e, prižiūrėti tai, kaip institucijos kontroliuoja biudžeto įgyvendinimą. Taryba tos funkcijos rimtai nesima. E, kadangi taryba vengia bedradarbiauti, tai neigiamai atsiliepia piliečių galimybėms dalyvauti ES institucijų kūrimo procese. Antra, taryba turėtų pasiekti didesnio skaidrumo, veiksmingumo ir užtikrinti demokratišką atskaitomybę. Uh, atsiskaityti pagal demokratijos sistemą rinkėjams ir mokesčių mokėtojams. Trečiojo dalyje e, akcentuojamas e, esminis audito rūmų vaidmuo, užtikrinant geresnį e, ir išmanesnį lėšų panaudojimą ir rekomenduoja audito rūmams visų pirma nepakenkti sažiningumui ir bešališkumui auditorumų, antra, auditorumų ir nacionalinio aukščiausio audito institucijų bendradarbiavimas turėtų būti tobulinamas. Ir galiausiai parlamentas ir taryba turėtų lygiomis teisėmis dalyvauti, skiriant auditorumų narius. Ačiū. Aš atsiprašau dėl savo anglų kalbos. Bet neturėjau daug laiko patobulinti savo tarimo. Tam mes ir turime vertėjus, kad galėtumėte kalbėti kitomis kalbomis. Kolegas Tas pagėdavo tarti žodį. Nesu šešėlis pranešėjas, tačiau norėčiau perskaityti tai, ką mūsų šešėlis pranešėjas yra parengęs Igoris Soltas. Aš e, turiu parengtą tekstą anglų kalba, tačiau e, atsižvelgdamas į generalinio sekretoriaus e, rekomendaciją kalbėsiu olandiškai. Ponsoltis teiks penktame ir vienuoliktame punktui pakeitimus. Penktame kalbame apie tarybos e, pasirengimą, tiksliau ne pasirengimą bendradarbiauti svarstant biudžeto vykdymą ir tai turi neigiamų pasiekmių bendradarbiavimui tarp institucijų Igoris mano, kad pranešėjas pasirinko per daug neutrales e, formuluotės šiame punkte, todėl reikėtų jas sugriežtinti. Ir jis taip pat nori pabrėžti, kad Europos parlamento teisės čia yra pažeidžiamas šiek tiek 11 punkte. Kalbama apie bendradarbiavimą tarp Europos audito rūmų ir nacionalinių audito tarnybų institucijų Igoris mano, kad e, teigiamai vertintinas aspektas e, yra tai, kad e, dėmesys sutelkiamas į darbų pasidalymą, tačiau jis nori teikti pakeitimą, kuriame prašoma taip pat atkreipti dėmesį į bendradarbiavimą, siekiant gerinti audito procedūrų <clears throat> efektyvumą ir veiksmingumą, nes labai dažnai bendradarbiavimas tarp nacionalinių audito institucijų ir Europos audito institucijų tai yra naudingas, pavyzdžiui, tokiuose srityse kaip sveikatos apsauga ir kitos, ir būtent apie tai kalbama. Tai Igoras Oltės e, pakeitimuose, kuriuos aš dabar išverčiau iš anglų kalbą į olandų kalbą. Kolegos yra nusiteikę labai poetiškai šiandien ryte, sako pirmininkė kolegė Ajala Sender. Atrodo, kad jau visi išsiskirsti. Bet tikrai nenorime nieko pamiršti. Ir iš tikrųjų tai vienas iš tų posėdžių, e, kuomet, atveju, kuomet vyksta keli posėdžiai vienu metu ir žmonės turi eiti ir kitur. Turime geriau koordinuoti koordinatorių posėdžius, kad tinkamai kolegas informuotume laiku apie tai, kas vyksta, kad jie neturėtų bėgti kitą posėdį, nes kažkas svarbaus vyksta kitoje salėje. Ir būtina ten dalyvauti. Dėl sarvama e, pasiūlymo Aš įskaičiau anglų kalbą, man atrodo, kad ta kalba jis ir buvo parengtas. Ir manau, kad panašius klausimus jau nagrinėjome kitose dokumentuose, pavyzdžiui, santykiai su taryba. Tai susiję ir su jūsų pastebėjimais, ponė pirmininkė. E, šiame biudžeto pat, gyvendinimo patvirtinime e, akcentuoti tarybos, e, dalyvauti tarybos biudžeto įgyvendinimo patvirtinimą, kad mes nebūtume visiškai palikti nuo šalyje ir socialistų šešėlinis pranešėjas yra pasirengęs dirbti tą linkimą. Man atrodo, kad ir taryba būtų patenkinta.